Buongiorno. Gerbimi kolegos, gerbimusios kolegės, labas rytas. Norėčiau pasveikinti Europos komisijos pirmininkė, ponė von der Leyen. Sveikinu taip pat ir pirmininkančią šalies atstovę, ponė ministrė. Dabar periname prie darbo tvarkės. Darbo atrikė siūlomi dėrybų įgaliojimai dėl naujos tvarytinėsis su jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė. Tarybos komisijos pareiškimai. Iš karto suteiksiu žodį ministrei, poniai Bernys, kuri pasisakys tarybos vardu. Prašome. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Po to, kai įsigaliojo Junktinės karalystės pasitraukimo susitarimas ir Junktinė karalystė pasitraukė iš ES, turės prasidėti naujas darybų etapas. Tam, kad galėtume jame sėkmingai dalyvauti, mums reikia gauti darybų įgaliojimus. Tai įgaliojimai turėtų pagristi labai aiškiais principais. Ir iš karto norėčiau pasakyti jums, da, kokie tai turėtų būti principai. Pirmiausia, atsižvelgiant į uh, labai plačius darybų įgaliojimus, kurių paprašė taryba. Reikia pasakyti, kad per darybas bus aptariama labai daug temų ir klausimų. Kuo skubiau bus patvirtintas darybų mandatas, tuo greičiau pradėsime dirbti. Galėsime savo galiojimus patvirtinti ministrus susitikime vasario 23 dieną. Bet to žinome, kad ponas Johnsonas nenori, kad pereinamasis laikotarpis būtų pratestas po 2020 metų pabaigos. Mes turėsime dėrėtis dėl kelių temų vienu metu. Darybų kalbame apie darybų galiojimus, o ne apie galutinį darybų rezultatą. Todėl akivaizdu, kad darybų galiojimuose negalima da, įsamei išdėstyti mūsų pozicijos, mūsų galutinių pasiūlymų. Ir akivaizdu, kad mes turime palikti pakankamai uh, vietos darybininkams uh, dėrėtis. Kartu suprantame, kad reikia vieningos pozicijos ir jei darybų įgaliojimai būtų pernelik konkretus, tuomet mums būtų sunku suderinti mūsų kartais skirtingus prioritetus ir interesus. ES nori pasiekti sąžiningą, teisingą rezultatą, tokį, kuris būtų naudingas visoms valstybėms narėms ir jų piliečiams. Be to, mes turime taip pat atsižvelgti Junktinės karalystės raudonasias linijas. Junktinė karalystė nori nu, nutraukti laisvą asmenų judėjimą, tai be abejo paveiks piliečių teisės. Ir tai taip pat netitinka ES reglamentavimo sistemos. Ir tai paveiks Junktinės karalystės galimybės patekti į vidaus rinką. Kalbėdama apie tai, Kai bus nustatyti atskirų sektorių įgaliojom, galiu pasakyti, kad mes ketiname atsižvelgti parlamento poziciją, kuri išdėstyta jūsų parengtame rezoliucijos projekte. Ir suprantame, kad reikia atsižvelgti į valstybių narių pozicijas. Ir akivaizdu, kad Junktinė karalystė negalės naudotis tais pačiais privalumais, kuriais gali naudotis valstybės narės, ypač atsižvelgiant į Junktinės karalystės nustatytas raudonasias linijas. Dabar norėčiau pasakyti apie mūsų partnerystės valstybę e, valdysenos ir e, vienodų sąlygų e, taikymo visiems klausimus. Mes suprantame, kad e, Junktinė karalystė ko gero turės e, plačią prieigą prie mūsų vidaus rinkos, bet e, tai negali pakengti mūsų įmonėms, ekonominiai ar socialiniai padėčiai ar prekybos taisyklėms. Kitaip tariant, partnerystėje turi būti numatytos labai plačios nuostatos, kurios užtikrintų vienodų sąlygų taikymą visiems ir tai turi būti pagrįsta aukštai, aukštais standartais. Jungtinė karalystė da, tai turėjo suprasti, norėdama atsiskirti nuo ES. Ir man atrodo, kad čia reikia taip pat pakalbėti ir apie veiksmingą ginčio sprendimo mechanizmą, jo taikymą ir žalos atlyginimo priemonės. Akivaizdu, kad tos nuostatos bus niekinės, jeigu negalės, turėsime realių priemonių joms įgyvendinti. Ir baigdama noriu pasakyti, mes visi suprantame, kad Junktinės karalystės siekis yra atsisakyti laisvo asmenų judėjimo, tačiau mes turime užtikrinti, kad formuojant mūsų busimuosius santykius būtų užtikrinta, kad judumo srityje mes priimtume plačių žmonių nuostatas. Ir visos mūsų institucijos E, Eskant Europos komisija turės dirbti labai aktyviai, e, bet mes negalime e, pamiršti apie tai, kaip yra įgyvendinamas pasitraukimo susitarimas. Turime stebėti, kaip jis yra įgyvendinamas. Tai atitinka mūsų bendrus interesus. Turime tą daryti per visą darybų laikotarpį ir uh, turime siekti gero bendradarbiavimo per darybų, visus darybų etapus. Dėkoju, ponė ministrai, dabar žodį suteikiu komisijos pirinkai, poniai von der Leyen, prašome. You, Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Vos prieš porą savaičių sveikinome su bičiuliais iš e, Britanijos e, dainuodami For Old Lang Syne. Tai buvo labai daug emocijų atnešęs momentas, labai stiprus momentas e, parlamente. Prisimėme e, senus gerus laikus ir jausmai šilti išreikšti e, per e, specialų posėdį buvo ypatingas momentas. Dabar mes turime galvoti apie e, santykius Junktinė karalystė, pradėsime dėrybas ir dėrybose sieksime kaip galima daugiau, nes um, mes manome, kad būtent turime galvoti apie kaip galima uh, geresnės sąlygas. To nori mūsų bičiuliai Junktinė karalystėje. Grinidžia kalbėdamas uh, E, Borisas Johnsonas sakė, kad e, Junktinė karalystė bus pasaulinės priekybos lyderė. Tai labai maloni žinia ir mums. E, priekybos sistema pagrįsta taisyklėmis susiduria su problemomis ir mes norime, kad mūsų partneriai prie mūsų prisijungtų ir užtikrintų, kad sistema būtų teisingesnė ir stipresnė. Būtent daugybę metų dėl to ir kovojo europiečiai. Mes norime priekybos sistemos, kuri būtų atvira ir sąžininga taip pat. Laisvosios priegybos sutarimai ką reiškia? Jie turi pakeisti neiškumus, įvesdami aiškės taisyklės. Jie sukuria e, naujas rinkas mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, tokie sutarimai laisvosios prekybos turi būti naudingi žmonėms. Ir būtent tuo vadovaudamiesi mes sudarinėjame prekybos sutartis, pavyzdžiui, su Kanada ar Japonija. E, tai ne tik e, leidžia mums keistis e, prekiamis, paslaugomis, žmonėmis, mintimis. Taip, tai užtikrinama, bet mes taip pat stipriname standartus e, dėl įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos dalykų ir dėl to mes didžiuojamės ir galite paklausti mūsų bičiuliai Japonijoje ir Kanadoje, jie tikriausiai taip pat galvoja. Mes turime sutelkti paėgas, e, kad užtikrintume teisingumą e, globalioje e, sistemoje. Reikia, kad jie prisijungtų prie ES, nes atvirai sakant, čia lakinė pasaulyje dydis yra svarbus. Mes kalbame apie 440 milijonų žmonių. Ir mes pristatėme mūsų žmonius, galvojant apie laisvosios priekybos tarimą su Junktinė karalystė. Kai patvirtinome politinę deklaraciją su Junktinė karalystė, mes siekėme nulinių tarifų ir nulinių kvotų visoms prekiams prekybos santykiuose. Niekada anksčiau mes nebuvome pasiūlę niekam kitam tokių sąlygų. Naujas prekybos modelis. Uf labai e, plačios galimybės patenkant į bendrąją rinką. Aišku, tam reikės atitinkamų garantijų dėl sąžiningos konkurencijos, dėl socialinių aplinkos apsaugos ir vartotojų teisų apsaugos. E, tai būtų vienodų sąlygų visiems užtikrinimas. Ir mes esame pasirengę kalbėti apie įvairius modelius priekybos sustarimo. Tačiau visi tie modeliai, kokį be pasirinktume, e, pasižymi vienu bendru dalyku. Jie e, užtikrina ne tik teisės, bet taip pat ir prievalės abiems pusėms. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į Kanados modelį ir ministras pirmininkas Džonsonas apie jį kalbėjęs yra, mūsų sustarimas su Kanada įvairioms prekiams panaikina tarifus, bet ne visoms. Mūsų sutrimas su Kanada e, taip pat e, pašalina e, daugumą kvotų, bet tikrai ne visas, pavyzdžiui, jautienos ar kukurūzų toms etims taikomos, toms prekiams taikomos kvotos. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų standartų. Pasakysiu atvirai, mane šiek tiek nustebino Junknės karalystės ministro pirmininko žodžiai, kai jis kalbėjo apie Australijos modelį Be jokių abejonių Australija yra labai tvirta partnerė, panašiai galvojanti kaip ir mes, bet ES neturi priekybos turimo su Australija. Mes dabar e, prekiaujame pagal PPO standartus su šia šalimi. Jeigu tai bus Britanijos pasirinkimas, mums aišku tai tinka, tačiau e, šiuo metu, kai e, Kalbame su Australija apie tai, kad reikėtų e, išėti iš tos situacijos ir galvoti apie prekybos susitarimą. Aišku, Junktinė karalystė gali e, norėti mažiau, bet mes turėtume siekti kur kas plačiau, mano nuomonė. E, ministro pirmininko kalba Griničia, manau, yra padrasinantis išėties taškas. Jis kalbėjo apie viską, ką yra pasiekusi Junktinė karalystė, socialinės apsaugos, klimato veiksmų srityje, konkurencijos taisyklių taikymo srityje ir aš noriu pasidžiaugti Junktinės karalystės pasiekimais šiuose srityse. Iš tikrųjų, dabar net nėra laikas e, menkinti socialinius standartus ar e, žiūrėti per neknių laidžiai į klimato veiksmus, taip pat konkurencijos taisyklės. Aš e, mačiau e, platų užmąjį Boiso Johnsono kalboje dėl, pavyzdžiui, e, vaiko priežiūro atostogų, dėl CO2 emisijų mažinimo, dėl siekia užtikrinti, kad mūsų įmonės galėtų konkuruoti sąžininkomis sąlygomis. Mes taip pat to norime ir mes turime e, sustarti dėl tų sąlygų ir tokiu būdu mes galime užtikrinti sąžininką konkurenciją, kuri būtų naudinga tiek Jungtinė karalystė, tiek Europos Sąjungai. Bičiuliams iš Britanijos noriu pasakyti, kad tai yra mūsų visų bendras interesas ir kas svarbiausia, mes turime būti nuoseklus, tiksliau tai atitiktų mūsų bendras vertybės, pavyzdžiui, atvirumą, skaidrumą, sažiningumą, socialinį teisingumą ir laisvą, laisvo verslo vertybės. Ir tai yra vertybės, kurios nelaikinos, jos yra nuolatinės. Dėkui Jums už dėmesį ir taip pat noriu Jūs informuoti, kad mūsų darbo grupė yra pasirengusi pradėti darybas, kai bus patvirtinti galiojimai. Dėkoju komisijos pirmininkiai. Dabar išklausysime pareiškimus e, frakcijų vardu. Ir pirmasis pasisakys EPP atstovas ponas Makalistris. Prašome. Jūs turite dvi minutės. Pirmininkė, ponios ir ponai, rezoliucija dėl mandato, dėl kurios šiandien diskutuojame, tai yra naujosios darbo grupės darbo rezultatas. Norėčiau padėkoti darbo grupiai ir komitetams, visoms politinėms frakcijoms, kurios prisidėjo prie dokumentų rengimo per tokį trumpą laikotarpį. Mano galva, rezoliucijos projektas yra gerai subalansuotas ir tai mums pavyko padaryti per labai trumpą laiką nuo to, kai komisar, komisijos atstovas Barnie pasiūlė savo planą. Čia numatyta visa mūsų uh, būsimų santykių architektūra. Norėčiau išskirti keletą punktų. Visų pirma, vidaus rinkos sklandus veikimas, taip pat muitų sąjunga ir keturios pagrindinės laisvės. Visą tai turi būti išlaikyta. Kitas dalykas. Trečioji šalis negali turėti tokių pačių, tais, tokių pačių teisių kaip ir valstybė narė. Dar vienas dalykas tai yra lygios galimybės dėrėtis ir Tai yra būtina sąlyga bet kokiems ateities susitarimams. Mes turime garantuoti, kad nenusileisime šioje vietoje. Kartu su kolegomis iš Britanijos mes turime sudaryti tokį susitarimą, kuris apimtų ne tik priekybą. Čia turi būti aptarta viskas - klimato sauga, žuvininkystė, duomenų apsauga, finansinės paslaugos saugumas ir kiti klausimai. Mes esame pasirengę naujai partnerystiai be tarifų, be muitų, be dempingo. Tačiau toks noras turi būti ir iš Britanijos pusės. Dabar labai svarbu, kad būtų įgyvendinta pasitraukimo sutartis, ypač kai kalbam apie finansinius įsipareigojimus ir piliečių teisės įvairiose teritorijose. Kaip paaiškėjo, koordinavimo grupė yra pasirengusi nuolat informuoti parlamentą apie visas, visus numatomus žingsnius ir visas procedūras. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau socialdemokratų vardu Garcia Perez. 3,5 minutės. Prašau. Gracias. Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Socialistų demokratų frakcijos vardu norėtume padėkoti Europos komisijai ir ypač pono Barnie komandai už pastangas rengiant gairias dėrybų dė, santykiams su ES ir Junktinė karalystė. Europos parlamentas ketina patvirtinti atitinkamą rezoliuciją ir mes tokiu būdu pasiūsime stiprų signalą, bet mūsų ateities santykiai priklausys nuo vyriausybės Britanijos e, noro prisiderinti prie bendrijos normų socialinėje srityje, darbuotojų teisų, aplinkos apsaugos srityje e, Prieš porą savaičių, nuo vasario pirmos, Junktinė karalystė tapo trečiaja šalimi ir parado visas savo teisės, bet dabar e, tos teisės bus išlaikytos, kol vyksta pereinamasis laikotarpis ir mes turime galvoti, kaip apibrėžti mūsų ateities santykius e, naujos, nauja sutartyje. Ir e, Aišku, reikia suprasti, kad tos sąlygos užtikrinamos Britanijai nebus tokios patos, kaip e, kad suteikiamos nariai ES. Bet norime pasakyti, kad e, jeigu Jungtinė karalystė sieks atsisakyti tam tikrų e, standartų, tai tuo sunkiau buvo susitarti, bet tikimės, kad Junknė karalystė bus sąžininga konkurencijos dalyvė ir kad užtikrinsime sąlygas vienodas abiejose Lamanšo pusėse. Ir mes esame pasirengę pasirašyti e, laisvosios prekybos susitarimą, kuris būtų plataus užmo, kuriame nebūtų numatyta e, tarifų ar kvotų ir kuris būtų naudingas abiems pusėms. Bet tam reikia tvirtos partnerystės e, teismų saugumo gynybos e, srityje. Taip pat reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip žvejyba, transportas, energija, energetika, e, finansinės paslaugos, bet neturime e, dėrėtis bet kokią kainą. Reikia aiškiai pasakyti, kad Junktinė karalystė turi užtikrinti sąžininką konkurenciją, leisti, pavyzdžiui, Europos žvėjams žvejoti savo vandenyse. Taip pat turėtų paklusti Europos e, teisingumo teismui, atsiprašau, žmogaus teisų teismui, aiškinant teisės aktus. Taip pat reikia, kad Junktinė karalystė veiktų Gibraltaro požiūrių pagal Europos komisijos patvirtintas gairias. Ir e, mes turėtume vadovautis darybose tuo, kas buvo geriausias mūsų ginklas iki šiol, tai yra vienybė. Ir Europos parlamentas taip pat e, e, turėtų galimybę e, išreikšti savo pritarimą galutiniam dėrybų rezultatui. Tokiu būdu mes galėsime e, sklandžiai funkcionuoti ir e, parlamento balsas bus svarbus užtikrinant ir keturias ES laisvės. Mes turėtume nepamiršti, kad mūsų darbas yra pagrystas e, konsensuso e, ir kompromiso dvasia. Ir e, mes dabar turime galvoti apie bendrą mūsų ateitį ir visi abipusės esame įsipareigojusios ir privalome ginti pagrindinės vertybės ir demokratinės vertybės tam, kad galėtų toliau plėtotis ES projektas. E, Loiseau, Dabar 2,5 minutės, ponia Luozo. Junktinė karalystė pasirinko pasitraukti iš ES, o mes norime ES sustiprinti. Tai yra tam tikri prieštaravimai, kurie dar gal šiek tiek apsunkins mūsų dėrybas. Bet mes gerbėme Britanijos pasirinkimą. Ir uh, gana radikalų pasirinkimą padarė Junktinė karalystė pasitraukti iš ES, iš e, muitų sąjungos ir dėl to iš esmės pasikeis mūsų santykiai, kuriuos kūrėme kartu. Bet e, tvirta ES taip pat yra svarbi e, Junktiniai karalystė ir mes būsime svarbiausias partneris Londono ekonomikos mainuose, taip pat Jau kalbėsime apie žmonių mainus ir mes turime galvoti apie e, problemas bendras, pavyzdžiui, aplinkos kaita, e, terorizmas, kibernetinis saugumas ir kitos sėdys. Ir mes turėsime kartu kovoti su tomis problemus, nes kitaip visi pralaimėsime. Mes esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti, užsitikrinti tvarius santykius su Junktinė karalystė, bet mes taip pat es, turime tvirtus įsitikinti įsitikinimus ir jų laikomės. Ir breksitas negali kelti pavojaus mūsų įsitikinimams. Mes turime labai e, stiprius standartus vartotojų apsaugos srityje, darbuotojų apsaugos srityje. Taip pat norime, kaip galima geriau apsaugoti mūsų piliečių asmeninį gyvenimą ir e, duomenys jų Ir mes nesame pasirengę nusileisti dėl tų dalykų, nes mes kovojame dėl tų dalykų ir tęsėme kovą dėl jų mes e, suteiksime darybų įgaliojimus ir e, jie bus pagrysti mūsų tvirtai įsitikinimais. Mes norime pasiūlyti Junkinio karalystėje partnerystę beprecedentinę partnerystę, kuri e, šiek tiek bu, ne, ne visiškai atspindėtų mūsų sutarimus su kitomis šalimis, nes Junktinė karalystė nėra nei Singapūras, nei Kanada, nei Japonija. Mes esame kur kas artimi ir Brexitas nesugebės nei mūsų ryšių, ekonominių, kultūrinių, šimtmečius trunkančių sunaikinti, nei mūsų siekio toliau kurti Europos Sąjungą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Kofod ID frakcijos vardu. Prašome. Tak, formand. Briterne er og bør fortsat være. Dėkoju, pirmininkė. Britanija ir toliau liks mūsų draugė, mūsų partnerė ir bendradarbė. Mes manome, kad pagarba turėtų būti mūsų pagrindinis principas, turėtume stengtis išlaikyti ją ir žinome, sieksime kuo glaudesnio bendradarbiavimo priekybos rytyje. Mano šaliai Danijai labai svarbu išlaikyti kuo glaudesnę partnerystę su Britanija priekybos prasme. Mes norėjome, mes prisijungėme prie ES kažkada dėl to, kad norėjome labai glaudžiai bendradarbiauti su Britanija, priekiauti su jie. Dabar Britanija išstojo iš ES, na, bet ne iš Europos, tik iš ES sistemos. Ir aš vis tiek simpatizuoju jiems ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti tokio susitarimą, kuris bus naudingas ir Britanijai, ir mums, tiems, kurie remiasi tomis bendromis vertybėmis, bendradarbiavimu, bendru supratimu, sveiku protu ir panašiai. Na, mes žinome, nenorime, kad tas ES federal, ta federalistinė dvasia čia taip išsiplėtotų, kaip kartais yra juntama ir šiame parlamente. Ačiū. Žaliojo pirmininkas, du faktai. ES ir Junktinė karalystė yra šalis, kurias sieja geografija ir todėl mes norime, kad mūsų santykiai būtų kuo glaudesni ir draugiškesni. Antra, Junktinė karalystė. De, Junktinė karalystė negyvena ne, ne vien nacionalistai, mes turime ten labai daug draugų ir akivaizdu, kad prekybos santykiuose gali iškilti problemų, nes Junktinė karalystė nori da, kuo didesnės prieigos prie vidaus rinkos, tačiau kartu ji nenori laikytis visų ES taikomų taisyklių. Taigi mes norėtume visus paraginti kūrybiškai bandyti spręsti šias problemas. Aš paaiškinsiu. Paprastai laisvos prekybos susitarimai. Da, de naudojami tam, kad galima būtų primesti tam tikras mokestinės aplinkosaugos ar darbuotojų teisų užtikrinimo priemonės. Ir da, mes matome, kad Junktinės karalystės ir ES teisės normos konkurencijos rytyje, pavyzdžiui, yra visiškai suderintos, tačiau kitose srityse taip nėra. Viešojo gyvenimo apsaugos rytyje, pavyzdžiui, socialinių normų srityje mes esame toliau pažengę nei Junktinė karalystė. Tačiau yra kitų sričių, kur Junktinė karalystė yra pažengusi toliau, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje arba da, bankų reguliavimo srityje. Ir mes naujoje e, sutartyje galėtume nustatyti taisyklės, kurios priverstų abi šalis taikyti tas normas kiekvienoje srityje, kurios yra griežtesnės. Ir tai bus labai svarbu, kad galima būtų apsaugoti viešą gyvenimą, sveikat, užtikrinti gerą sveikatą, e, sveikatos priežiūrą, rūpintis mūsų aplinką. Ir mes norime, kad e, ES ir Junktinė karalystė siektų suderinti standart, visus standartus, siekiant kuo aukštesnių normų. Tai bus labai gerai. Ir tai būtų tas susitarimas, Junktinė karalystė turi būti kur kas pažangesnės nei susitarimas su Vietnamu, dėl kurio balsuosime. Ir apie kurį kalbėsime netrukus. Da, ponas Epping. Junktinė karalystė ir ES turi per trumpą laiką susitarti dėl laisvosios prekybos e, susitarimo. Dėrybos yra skirtas tam, kad galim būtų susitarti dėl bendrų taisyklių. Tačiau žinome, kad skiriasi dėrybininkų mentalitetas. Ir kiekviena biurokratija e, siekia laikytis savo taisyklių, nes joms atrodo, kad jos yra šventos. Jungtinės karalystės ir ES biurokratai nelaitin, kuo skiriasi nuo dabo, Kinijos imperijos biurokratų. Tačiau Jungtinė karalystė turi taip pat ir kitą da, a, ypatumą. Ji yra buvusi imperija ir todėl ji nepaprastai savimi pasitikė. Ir todėl ji ir nusprendė pasitraukti iš Europos Sąjungos. Bet ES e, neturėtų da, e, įsižeisti dėl to. Turime rūpintis mūsų piliečiais ir turime elgtis pragmatiškai, o ne da, e, bet kokią kainą siekti taisyklių užtikrinimo. Jungtinės karalystės vyriausybė da, yra stabiliausia per ilgą laiką. Jie turi labai didelę, da, didelę daugumą. Ir uh, Akivaizdu, kad rezultatų mes pasieksime, tik jei turėsime pakankamai politinės valios. Ši uh, gan ilga rezoliucija ir uh, bus pirmasis mūsų žingsnis darybose. Pone Barnie, jūs esate patyręs darybininkas ir aš tikiuosi, kad jums pavyks suderinti tuos skirtingus mentalitetus, kuriuos liktai geografiškai skiria tik 30 km, tačiau uh, prasmės, esmės prasme, jie yra nutolę šviesmečiais. Pone Širdevan. Ačiū pirmininkė. Dėrybose tarp Junktinės karalystės ir ES kalba eina ne tik apie ekonominius santykius, ne tik apie priekybinius santykius ateityje, bet apie daug daugiau dalykų. Čia kalbama apie ES ateitį. Supraskite mane teisingai, tai nėra kažkokio tai pasaulio pabaigos nuotaikos, bet gali būti, kad labai pasikeis mūsų santykiai po to, kaip, kaip šios, kai šios darybos baigsis. Ir nu, daug kas priklausys nuo to, kaip jos vyks. Ar neatsitiks taip, kad už ES ribų atsiras dar patrauklesnis modelis negu kad pati ES? Viskas nesibaigia ekonomika, kolegės ir kolegos. Svarbiausias dalykas yra piliečiai ir pilietės. Tai yra paprasti žmonės, kurie nuspręs, kuris iš tų modelių ES ar ne ES yra patrauklesnis. Mes išmoktam, turime išmokti šią pamoką iš breksito. Mandatas yra ir tas mandatas turi išsaugoti ES piliečių ir Didžiosios Britanijos piliečių interesus. Kas yra svarbiausia? Yra svarbiausia vengti mokesčių dempingo, svarbiausia yra e, saugoti žmonių interesus. Niekam nereikia blogesnių darbo sąlygų ar blogesnių mokestinių sąlygų. Niekam iš to nebus naudos, o daugiausia nukenties darbuotojai ir darbuotojos. Taigi mes norime be to dar ir išsaugoti Šiaurės Airijoje taiką ir demokratiškai kontroliuoti visą dėrybų procesą. Tačiau yra daug aspektų šiame mandate, kurie mums yra nepriimtini. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas e, karinėje srityje, slaptųjų tarnybų bendradarbiavimas, NATO kontekstas ir panašiai. Mes stengsimės konstruktyviai uh, įdėti, įnešti konstruktyvų indėlį į dėrybas ir e, nepamiršdami, kad NATO yra visų mūsų interesas. Ačiū. Išklausėme frakcijų pareiškimus. Dabar kalbės ponas Ansen. Jūs turite pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai pasibaigs pirminamasis laikotarpis, dėl breksito atsiradusios sąnaudos bus didesnės nei bendras Junktinės karalystės 47, per 47 metus sumokėtas indėlis ES biudžetą. Tai aiškiai parodo, kad breksitas ekonominių požiūrių vertinant yra tikra beprotystė. Junktinė karalystė pasitraukė iš ES, tačiau jie lieka Europoje ir tai tebėra viena dinamika dinamiškiausių ekonomikų šalia mūsų sienų. Aš esu tarptautinės priekybos komiteto pranešėjas ir aš noriu pasakyti labai aiškiai. Tai, ką mes siūlome Junktinė karalystė, yra kur kas daugiau nei tai, ką esame pasiūlę bet kam pasirašydami laisvosios priekybos susitarimus. Mes siūlome priekybą be muitų ir kvotų. Mainais mes reikalaujame, kad konkurencija vyktų laikantis teisingų taisyklių ir vengiant bet kokių lenktynių žemesnių standartų link mokesčių aplinkosaugos ir socialinėje srityje. Mes suprantame, kad mes daug šiandien apkalbame apie vienodų sąlygų taikymą visiems. Ir mums reikės taip pat, kad tų taisyklių laikymasi prižiūrėtų arbitras, teisėjas ir tai gali būti tik Europos teisingumo teismas. Akivaizdu, kad laisvos prekybos susitarimas niekuomet negalės pakeisti visą teisės narystės vidaus rinkoje. Tačiau pasakykime aiškiai, šio susitarimo da, turinys didelė dalimi priklausys ir nuo Junktinės karalystės nustatyto labai ribojančio darybų tvarkarašio. Dėkuoju. Na, o dabar sveikinu taip pat ir tuos, kurie susirinka klausytojų tribūnoje, o dabar ponas Silva Pereira. Pirmininkė, mes diskutuojame labai svarbių klausimų dėl rezoliucijos, uh, kuri turėtų būti politinės dėrybų su Junktinė karalystė gairės. Tai yra vienas svarbiausių dokumentų, tačiau pirmasis jo puslapis yra nepaprastai reikšmingas. Čia yra pasirašę pagrindinių frakcijų pirmininkai. Ir tie parašai rodo, kad didžioji dauguma frakcijų remia šią rezoliuciją. Tai rodo ir kiek mes esame vieningi gindami savo bendrus interesus ir savo bendrą viziją. Mes raginame valstybės narės laikytis tos pačios linijos, nepradėti dvišalių dėrybų šioje dėrybų stadijoje ir veikti vieningai kaip blokas. Kartu su komisija, kartu su ponu Barje, Barnie kaip pagrindiniu dėrybininku. Visiems aišku, ko norime pasiekti. Mes norime sveikų, plataus užmojo ekonominių ir strateginių santykių. Tačiau mes turime aiškiai pasakyti, kad mes esame pasiruošę sąžiningai konkurencijai ir dėryboms, kuriuose laikomasi lygybės principų. Taip pat nedarysime jokių nuolaidų aplinkosaugos, vartotojų teisų, darbuotojų apsaugos bei saugumo srityje. Jau esame girdėję iš Junktinės karalystės vyriausybės kai kurių neigiamų atsiliepimų apie mūsų tokius principus, tačiau tai turės atitinkamas pasiekmes, proporcingas pasiekmes, e, kurios pasireikš galimybėmis Junktiniai karalystiai prieiti prie ES bendros rinkos. Pirmasis ekonominių santykių ramstis jau buvo sutartas išstojimo sutartyje, pasitraukimo sutartyje. Ten taip pat buvo kalbama ir apie Šiaurės Airiją, ir apie pasienio kontrolės jūroje. Taigi reikia užtikrinti, kad šitas pasitraukimo susitarimas ir jame užfiksuoti įsipareigojimai būtų įgyvendinami ir pereitų taip pat ir į naująjį susitarimą. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Pėtesen. Dėkoju, pirmininkė. Liūdna diena yra ta diena, kai tokia didelė šalis pasitraukia iš sąjungos, ji liūdna ir tai šaliai, ir mums. Kitas, tačiau iš kitos pusės mes turime labai gerą, labai stiprią rezoliuciją, kuri yra labai nuosekli, labai plačiai. E, turinti platų pritarimą visose frakcijose. Ir tai yra labai stiprus signalas kuris reiškia, kad parlamentas nori sąžiningų ateities bendradarbiavimo taisyklių. Nebus nieko gero, jeigu mes pradėsime konkuruoti vartotojų apsaugos ar žemesnių aplinkosaugos standartų srityje. Sistema neveiks, jeigu mes pradėsime mažinti mokesčius, tada Junktinė karalystė negalės turėti laisvos prieigos prie mūsų rinkos Tai bus neįmanoma, jeigu ji netaikys tų pačių taisyklių, kurias taikome mes. Bendra vidaus rinka yra mūsų šitos visos dėrybinės karūnos e, centrinis brangakmenis ir mes turime labai atsargiai su juo elgtis kalba eina ir apie žmonės, apie darbo vietas ir daugybė žmonių yra, bus priklausomi nuo mūsų dėrybių E, susitarimo, pavyzdžiui, ir žuvininkystės srityje. Bet mes negalime į tai žiūrėti kaip į kažkokią atskirą sritį, tą reikia susijęti su visa dėrybinė, visų dėrybinių paketų ir dėrybų bendra dvasia. Bet kuriuo atveju stipri, gera partnerystė bus naudinga mums visiems. Dėkoju. Toliau pereiname prie pono bei pasisakymų, ponios bei pasisakymo, ne pono bei. Mes turime galvoti apie ypatingus santykius su Junktinė karalystė, kadangi mūsų patirtis panaši tradicijos. Bet e, noriu pasakyti, ponia Berni, jūs e, pasiūlėte prieš keletą dienų paš, e, panaikinti e, visas kvotas, visus tarifus ir e, pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą apie tai, kalbėjo ir ponas Lamberts. E, Panašiai mes e, elgsimės ir sudarę sutartį su Vietnamu, bet e, nepamirškime, kad Junktinė karalystė nebepriklausys muitų sąjungoje ir kils pavojus, kad per ją atvyks, e, mūsų užtvindins nekokybiški produktai iš kitų pasaulio vietų. Ir um, mes turime e, suvokti, kad e, mūsų prekybos dalis yra labai svarbi jungtiniai karalystiai. Ir mes e, turime galvoti, kaip apsaugoti tuo pačiu mūsų žvėjus, mūsų rinką ir taip pat nekeisti mūsų modelio. Labai ačiū. Dabar ponia Rantke, žalių vardu žalių atstovė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti atvirai, kad tai ypatingas momentas. Mes pirmą kartą kalbam apie Brexitą, kai jau nebėra mūsų buvusių kolegų iš Junktinės karalystės. Ir aš tikrai jų pasikendu, žiūrėdama į tušes vietas e, vienoje salės pusėje, tą sakau. Aš Edimburgė, kai buvau studentė, praleidau labai gražių momentų kaip Erasmus studentė ir galvoju, kad mes turėtume apie mūsų santykius ateities, galvoti, branginti juos. Ir mes, norėdami sukurti tvirtus pagrindus mūsų partnerystės, turime galvoti apie įvairias rytis. Ir mes turime kovoti, kad Junktinė karalystė, pavyzdžiui, liktų Erasmus programoje, nes jaunimas nebalsavo Britanijoje už Brexitą. Reikia e, netimti šių galimybių, kuriomis aš ir milijonai kitų jaunų europiečių galėjo pasinaudoti. Dėl to mes turime kurdami e, stiprią partnerystę ateityje, kovoti už Erasmus programos taikymą ir tokiu būdu mes galėsime tiesti tiltus e, ir suteikti galimybės Britams e, namie. Dabar ponas Krasnodemskis, EKR atstovas. Dėkoju. Šiame rezoliucijos projekte yra labai teisingų punktų ir EKR frakcija remia daugumą iš jų. Vis dėlto šios, šių, šių dėrybų dvasia mums kelia nerimą. Argumentų pasik, apsikeitimas tarp Briuselio ir Londono ne visuomet mus džiugina. Panašu, kad mes visi sutarėme dėl to, kad e, trečioji šalis negali turėti tokių pačių teisių kaip ES valstybė ar e, Laisvė priekybos sustarimo narė. Vis dėlto ši šalis Junktinė karalystė yra susijusi su daugybė ES valstybių, susijusi dvišaliais istoriniais santykiais, taip pat ir e, saugumo srityje, prisiminkime ir istoriją, galų gale 1945 tie metai, kiek tada reikia pagalvoti apie tai, kiek, kiek Britanija padarė Europai. Lygiai kaip ir Lenkijai. Ir mes turime būti suinteresuoti, kad mūsų santykiai būtų kuo sėkmingesni ir visi dėrybininkai neturi pamiršti šitos dėrybinės dvasios. Dėkoju. Toliau ponė Vilanieva. Dėkui, pirmininkė. Nes karšės pastraukimas mums atvėrė galimybę ištaisyti praeities klaidas ir jų nebekartoti. Neapykanta, kursantis pasisakymai, neiškumas. Mes suprantame, kad Europos projektas turėtų būti solidarumo erdvė ir nebegalime mes toliau gyvendinti nepasteisinsių modelių, kurie dar atitolina labiau mūsų piliečius nuo mūsų. Mes turime žmonėms užginti teisės, taip pat ir žmonėms, kurie gyvena Jungtinė karalystėje, pavyzdžiui, 140 tūkstančių ispanų ten gyvena ir 15 tūkstančių žmonių kasdien kerta e, mūsų sieną vykdami į Gibraltarą. Turime nepamiršti jų ir jų teisių, taip pat ne, turime leisti socialinio dempingo. Ir mes e, turime galvoti apie užsienio gynybos politiką. Turime m, keisti mūsų poziciją ir e, Mm, užtikrinti, kad žmonės nemokės e, tos dalies kainos už e, konfliktus ir taip pat reikia galvoti apie socialinės teisės, apie e, gyvulių augintojų žemdirbių teisės, reikia apsaugoti visų interesus. Dabar ponas Tajanė, PP. Mes da, Norėtume sustiprinti 27 valstybės narės ir mes todėl turime paremti Demišelį Barnie, tam jis apgintų visus mūsų interesus per darybas ir pirmiausia turime apginti vidaus rinką. Junktinė karalystė negali įžengti į vidaus rinką kaip trojos arklys, nesilaikydama taisyklių ir normų. Ir turime tą daryti piliečių ir įmonių labui. Europiečių sveikata turi būti užtikrinta, todėl turime užtikrinti, kad į mūsų vidaus rinką nepatektų maisto produktai, kurie neatitinka mūsų taisyklių. Ir mes žinome, į tą mes italai žinome, kad parmezanas yra parmezanas ir negalima jo pakeisti, to pavadinimu vadinti kitų sūrių. Ir mes, e, visos mūsų komitetos turi taip pat apsaugoti ir mūsų interesus energetikos, žvejybos, e, kitose sektoriuose. Nepamirškime ir Šiaurės Airijos problemų, taip pat ir terorizmo grėsmės. Mūsų tikslas yra užtik, e, pasiekti. Užtikrinti, kad Junktinė karalystė netaptų uh, grėsmę keliančią šalimi, o tai gali atsitikti, jeigu bus taikomos per kur kas menkesnės kovos su pinigų plovimu uh, normos. Jungtinė karalystė pasitraukė iš ES, bet turime padaryti viską, kad jis liktų Europoje. Ačiū toliau, ponas Langė. Dėkoju, pirmininkė. Ši rezoliucija rodo, kad mes esame pasirengę dėryboms. Manau, kad mes galim per devynis mėnesius susitarti dėl prekybinių dalykų. Gerbiama komisija, uh, Dažniausiai derantis mes turim du skirtingus partnerius, kurie kažkaip turi vienas su, su kitu susitarti, vienas prie kito priartėti, pripažinti vienas kito standartus ir panašiai. Čia yra kitaip. Sistemos yra harmonizuotos ir mes dabar turime tik nuspręsti, kiek mes tas sistemas norime atskirti vieną nuo kito. Tikrai galime pasakyti, kad dėrybinės pozicijos yra patogesnės negu normaliuose dėrybose. Mes turime pasižiūrėti, ką darysime su muitais. Mūsų bendras tikslas yra bemuitė sistema ir mes dėl to sutarėme, tik turime garantuoti, kad tie produktai, kurie bus atvežami į ES iš Britanijos, bus tikrai britiški produktai, o ne kažkokie trečiųjų šalių produktai, kurie per Britaniją patenka į ES teritoriją. Kitas dalykas tai yra standartai tiems produktams ir paslaugoms, kurios bus įvežamos iš Didžiosios Britanijos, iš Junktinės karalystės. Mes turime savo apsaugos standartus, e, vartotojų apsaugos, saugumo, maisto saugos standartus ir jie turi būti išlaikyti. Ir neturėtų būti sunku dėl to susitarti. Trečias ramstis, mano galva, yra pats sudėtingiausias. Žinoma, kad yra taisyklės susijusios su priekyba ir tos taisyklės garantuoja, kad nebūtų iškraipyta konkurencija. Tai yra darbuotojų teisės, uh, Tai yra aplinkosaugos standartai, kurie turi būti vienodi ir subsidijų klausimai, kad abiejose pusėse subsidijos būtų vienodos. Ir paskutinis aspektas tai yra vienoda mokestinė ar harmonizuota mokestinė sistema, kuri neleidžia konkurencinių iškraipimų. Mes turime pasakyti taip, jeigu bus konkurenciniai iškraipimai, mums teks įsivesti muitus, kad išlygintume atsiradusi disbalansą mes negalime tikėtis e, vienodų prekybinių sąlygų, jeigu anoje kanalo pusėje bus vykdomas mokesčių dempingas. Jokių būdų. Dėkojame toliau pona Garikano. Ponas Garikano. Uh, Pirmininkė, e, jums, ponia Barnie, aš noriu padėkoti už jūsų darbą ir jūsų žodžius. Tikiuosi, kad mūsų santykiai su Junktinė karalystė bus turiningi ir prasmingi. Mes kaip parlamentas siunčiame Junktiniai karalystiai labai aiškia žina. žinia. Mes kaip parlamentas neleisime, kad Junktinė karalystė taptų mokesčių rojumi ar kažkokia pinigų plovykla mūsų pašonėje. Noriu priminti Jums rezoliucijos 21 punktą. Ten yra pasakyta, kad Junktinė karalystė turėtų laikytis mokestinių standartų ir e, kovos su pinigų plovimu standartų, taip pat turėtų veikti mokesčių skaidrumas ir būtų, būti imtas visų priemonių, kad mokesčių sistema nebūtų e, iškraipyta. Bet aš noriu paminėti labai daug visų tų salų, Virgin Islands ir visos kitos, kuriuose e, yra įsteigti tie mokesčių rojai. Tai yra egzistencinis Europos klausimas, ponė Barginė. Jeigu mes leisime me vengti mokesčių offshore'inėse teritorijose, tai bus vienas iš didžiausių mūsų ES pavojų ir aš manau, kad šitas prioritetas turėtų būti mums labai svarbus. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau kalbės kampamonėsi. Dėkoju, aš matau, kad taip veidmainiškai elgiamasi. Taip, yra parengta rezoliucija, rytoj mes dėl jos balsuosime ir ji gal ir neblogai yra da, parengta. Bet da, Mes prisiminėm, kad prieš kelias savaitės visi čia verkėme, nes pasitraukė Junktinė karalystė ir man atrodo, net šizofreniškai jūs elgėtės. Ir komisijos pirmininkė kalbėjo apie tai, kad mes esame draugai, bičiuliai, ba, o tai kągi jūs veikėte per trejus metus, da, nes tikrai galėjome per tą laiką kur kas labiau pasistumėti į priekį, jei jūs nebūtumėte apsimetinėję, kad a, ne, galbūt niekuomet neįvyks to breksito, jei jūs nebūtumėte tikėjęsi, kad taip taip, gal kažkas pasikeis da, ir da, mes galime tik tai tikėtis, kad Junktinė karalystė da, nepasirašys pirmiausia prie laisvos prekybos susitarimo su JAV ir a, prieš mums susitarant dėl susitarimo. Ir turime apsaugoti mūsų gamintojus. Ir taip pat nepamirškite, kad jums tenka atsakomybė už tai, kas vyksta. Dankjewel, voorzitter. Collega's, het is nu aan de commissie. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Dabar atėjo komisijos eilės sparčiai, išmintingai veikti taip pat, ji turi elgtis pragmatiškai, kad būtų pasiektas sustarimas pagal tokius plačius įgaliojimus, kurie bus suteikti Europos komisijai. Mes visiškai pasitikime Mišeliu Barnie, kuris puikiai iki šiol dirbo dabar turėtume užsitikrinti prekybos tarimą be barjerų, bet taip pat, kuris atsižvelgtų į mūsų raudonasias linijas. Tai yra vienodas sąlygas, vientisumas e, sutarties ir taip pat numatomumas, saugumas, e, žvejybos, saugumo srityje. Galėčiau daug kitų dar pavyzdžių paminėti. Europos komisija šiuo metu taip pat turi uh, energetikos srityje siekti e, bendradarbiauti Šiaurės jūroje. Jeigu mes nesutarsime, tai bus padaryta didžiulė klaida šioje srityje. Ir mes turėtume taip pat galvoti apie mėlyną ekonomiką, nes kitas šimtmetis bus e, okeanų šimtmetis, vandenynų. Panašus. Dėkuoju, pirmininkė. Mes visi suvokiame, kad reikia reguliant, kažkaip reglamentuoti santykius su Junktinė karalystė. Ir yra labai svarbių šitų aspektų. Mes kalbam apie kultūrinę, apie socialinę dimenciją ir apie ekonominius santykius taip pat. Mes kalbam visų pirma apie sąžiningas prekybos taisyklės. Viską reglamentuoti vienoje asociacijos sutartyje yra sudėtinga. Jau tyti patvėjų matėme, kaip, taip, ir kaip sudėtinga tai yra. Uh, Yra ir policijos bendradarbiavimo, ir skaitmeninės ryties, ir duomenų apsaugos reglamentavimas. Ir mes negalime, kad, negalime leisti, kad visa tai būtų diskutuojama nedalyvaujant parlamentui. Aš raginu tarybą išlaikyti skaidrumą, išlaikyti demokratijos principus, kad nebūtų taip kaip tytė atveju, viskas reglamentuota viena sutartyje, o mes negalime turėti tam įtakos. Mes neturime nepamiršti, kad egzistuoja ir duomenų apsaugos principai ir mes negalime leisti, kad tam tikros temos, kurios mums reiškia piliečių ir duomenų apsaugą, būtų reglamentuojamos kaip paprasčiausi priekybos klausimai. Ačiū. Gonzales Pons, EPP atstovas. Ačiū pirmie, kai kažkas e, surengė, e, surengė kampaniją dėl Brexito, tai tam, kad pastrauktų, ne kad liktų ES ir nereikia kad, e, siekti, tikėtis, kad Britanija e, turės geresnės sąlygas būdama už es ribų negu viduje. Ir mes dabar neturėtume tų dalykų e, painioti su e, nostalgija. Mes turime e, dėrėti su Britanija kaip su trečia šalimi ir taip pat ginti savuosius, mes turime ginti dekolonizaciją Gibraltaro, pavyzdžiui, turime žvėjus mūsų ginti, kurie kasdien turi uh, dirbti sunkiai, kad užsidirbtų pragyvenimui duonos. Uh, panėjo pinigų, kad galėtų įsigyti duonos. Ir mes taip pat traktuoti e, Junktinę karalystę kaip trečią šalį. E, ji pastraukė iš ES ir taip pat nenorėtume leisti, kad, tai tap, kad ta šalis taptų kažkokia tai Azijos šalimis e, prie mūsų sienų. Pone Peterson, išjungkite. E, žibintuvėlį, nes jūsų telefonas labai šviečia. Dabar Tonino Pikula, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Europos parlamentas turi nustatyti prioritetus savo ateities santykiams su Junktinė karalystė. Ar per metus mes pasieksime susitarimo ir koks tas susitarimas bus? Uh, Šito dar nežinome, bet mes turime pabrėžti, kad šalis, kuri išstojo iš ES, negali naudotis tomis pačiomis teisėmis ir būti lygiai teisė su šalim, kuri yra ES. Taip pat mums labai svarbu, kad mes išsaugotume ES piliečių teisės. Išorės politikoje, gynybos politikoje belieka tikėtis, kad Junktinė karalystė išliks ir nuolatinės saugumo darybos, ir NATO narė, ir bus mūsų partnerė šioje srityje, kad jinai uh, dalyvaus ir sprendžiant sankcijų klausimus, ir ginklavimosi klausimus, ir palaikys mūsų liniją, kalbant apie brandolinio ginklo neplatinimo sustarimus ir taip toliau. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti Britų kolegoms už ilgametį darbą čia mūsų parlamente ir už tai, kad padėjo garantuoti tokius ES standartus, kurie gerina mūsų piliečių gyvenimą. Ačiū. Toliau kalbės Ponas Šranemacha. Pone Šranemacha, ačiū. Mes kalbam apie būsimus santykius su Didžiaja Britanija. Turime siekti bendrų tikslų ir stengtis, kad jie būtų visi mums, e, atneštų mums kuo geresnių rezultatų. Nežiūrėkime į tas skirtybės. Uh, Turime sukurti sąlygas, kurios leistų sąžiningai konkuruoti tarpusavyje. Mes aišku pasakėme, kad trečioji šalis negali naudotis tais pačiais privalumais ir tomis pačiomis teisėmis kaip ES valstybė. Bet atverdami savo rinką mes turime garantuoti, kad Junktinė karalystė laikysis mūsų taisyklių ir standartų. Labai svarbu, kad ES ir toliau išlaikytų vieningą poziciją. Mes turime saugoti savo standartus, savo aiškės taisyklės dėl valstybės pagalbos, dėl konkurencijos ir turime stengtis dar prieš vasarą jau nubriežti pagrindinės dėrybinės linijas, sustarimo linijas. Tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti darnių ateities santykių. Dėkoju. Toliau kalbės ponas David. Dėkoju, pirmininkė. Man neramu, kad e, daug integracijos šalininkų dabar yra nusiteikę kerštingai ir visai nenori suteikti Junktiniai karalystiai tokių teisių, kokios galėtų būti suteiktos. Tačiau mes negalime kaž, daryti jungtiniai karalystiai kažkokių specialių kliučių, kad ir kokios būtų nuotaikos. Yra ir transporto sritis, bet yra ir skaitmeninė bankininkystė, kurioj, kuriai kliučių daryti apskritai nėra įmanoma. Negalime ten daryti kliučių, nes tai pakenks pačiai Europos Sąjungai. Dempingas mums yra visiškai nepriimtinas dalykas. Jeigu mes nesimsime priemonių prieš dempingą, tai greičiausiai pakenksime ir savo interesams. Ačiū. Ponas Bušadė, dėkui pirmininkė, gerbiamas Barnie, kolegos, baigėsi Junktinės karystės e, pasitraukimo iš bendrijos klubo cirkas ir mes dabar turime susitarti dėl prekybos ir ekonominių uh, susitarimų, kurie užtikrintų ekonominės sąlygas taip pat Ispanijos žvėjų teisės e, žvėjoti ir e, importą apibriežti Junktinės karystės žemės ūkio produktų, taip pat reikia briežti teismų bendradarbiavimą, bet mes turime siekti, kad mūsų dėrybos nebūtų švelnesnės negu kad su kitomis šalimis, su kuriomis ES sudaro prekybos sutarimus. Ir atėjo dabar laikas e, baigti dekolonizacijos Gibraltaro procesą, nes toji Ispanio, Britanijos kolonija Ispanijos teritorijoje e, kenkia e, mūsų šalies e, Ispanijos ekonomikai dėl ten taikomų nelelių finansinių sąlygų Ir taip pat reikia, kad dėrybose būtų pagrindai numatyti tam dekolonizacijos procesai. Ir manau, kad reikia, kad būtų užtikrinta pagarba ir orumas mūsų šalies ir kad būtų reikalaujama atitinkamo elgesio iš Junktinės karalystės. Dabar ponas Flanagan. Guo, atgal. Atsiprašau, sako pirmininkė. Ne, norėjau steiti žodį poniai Hubner, bet e, dabar e, nepastebėjau pono Flanagano. Pone Hubner, žodis jums, ponui, ponui Flanaganui suteiksiu žodį pabaigoje diskusijų. Dėkoju. Dėl finansinių paslaugų aš manau, kad e, jos labai svarbios mūsų būsimosiuose santykiuose su Junktinė karalystė. Aš žinau, kad laisvos priegybos e, sustarime gali būti numatytas tik tai nedidelės e, nuostatos, bet mums labai svarbu užsitikrinti ekvalentiško mechanizmą, kuris apibrėž mūsų santykius. Komisija ke, turi keletą mėnesių apibrėžti tuos ekvalentiškumo e, dalykus ir e, Britanija taip pat turėtų suvokti, kad nedaug laiko liko pristaikyti prie būsimos situacijos. Pastaruoju metu dedamos pastangos e, parlamente, kad būtų e, sustiprintas tos abipusiškumo priemonės apibrėžiančios finansinių paslaugų teikimą. Ir Mums reikės konstruktyvaus bendradarbiavimo su Junktinės karalystės reguliuotojas prižiūrėtojai, kad būtų galima užtikrinti mūsų finansinių rinkų stabilumą, vientisumą, kad galėtume saugoti investuotojus ir vartotojus. Taip pat mes turime e, suvokti, kad sėkmingi būsimys santykiai su Junktinė karalystė finansinių paslaugų srityje srityje yra labai svarbus, bet taip pat mes turime patys savo ruoštų e, baigti kurti bankų sąjungą ir sukurti kapitalo rinkų sąjungą. Mes e, ką tik girdėjome, ką sakė buvęs e, ba, e, Anglijos banko valdytojas, kad Junktinė karalystė nepriims kitų taisyklių, bet mes turime siekti apibriežti mūsų bendradarbiavimą, kad ateityje išvengtume sisteminės rizikos. Dėkuoju toliau, ponas Dikastro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis ponia Barnie, ką tik išgyvenome vieną iš juodžiausių ES istorijos laikotarpių ir todėl privalome padaryti viską, kad mūsų piliečiai galėtų džiaugtis 45 metų Europos integracijos pasiekimais. Todėl turime užtikrinti, kad mūsų santykiai su Junktinė karalystė būtų užsaugoti ir kad būtų, siek, būtų pagristi principų, kad būtų užtikrinti socialinį, ekologinį teisingumą ir sąžininką konkurenciją. Todėl mums reikia plataus užmojo susitarimo, kuris įpareigotų Junktinė karalystė laikytis mūsų mūsų gamybos ir maisto saugos standartų ir kad sumažintų riziką, kurią gali kelti Junktinė karalystė, jie įveiks kaip trojos arklys. Turime pasirūpinti mūsų ekonomikos tvarumu ir mūsų įmonėmis. Be to, nepamirškime, kad mes turime bendrą kultūros paveldą. Į jį įeina beje ir mūsų maisto gamybos tradicijos. Todėl turime užtikrinti, kad visos mūsų žinios šiuose sritise būtų tinkamai apsaugotos. Mes esame esame įsitikinę, kad po breksito negalim atsirasti vakumo. Mums, mes tikime, kad po breksito Europa bus stipresnė, tvaresnė ir pasiruošusi geriau ginti savo piliečius. Uh, Labai dėkoju. Toliau ponas Andrius. Na, iš tikrųjų, da, net ne, nežinau,